atsakymą komisijai ir balsamas įvyks po diskusijų. Dabar norėčiau perėti prie kito klausimo, taip yra padėties ir e, Gvinėje, dėl kurios taip pat yra rezoliucijų projektų. Žodis ponui Matsakiui. Europos šalis vienaip ir kitaip prisidėjo prie traginės Gvinėjos praeities. 17 amžiuje portugalai atvyko į šią šalį. XVI amžiuje jie jau pradėjo prekiauti vergais iš e, šios šalies. Po to e, tenai atsikėlė prancūzai. 50, 1958 metais e, ši šalis pateko Sovietų sąjungos įtakon. Po to gana primityvi kariuomenė perėmė valdžią ir buvo negailestingai išnaudojami uh, gamtiniai šios šalies ištekliai. Rusijos, Ukrainos, Prancūzijos, Britanijos, Australijos ir Kanados bendrovės išnaudoja šios šalius e, išteklius. Ir manau, kad šių šalių vyriausybėms visiškai nerūpi, kaip gyvena e, Gvinėjos žmonės. Kars nuo karto jie pasisako prieš žmogaus teisų pažeidimus šioje šalyje, bet tai atsitinka to, tai to, tik tuomet, kai šie pažeidimai e, kelia grėsmę jų finansiniams interesams. Kapitana, kapitonas Kamara, kuris pažadėjo išvalyti šalį nuo uh, uh, korupcijos, E, ėmėsi e, veiksmų. Jis taip pat sudarė ir atitinkamą tarybą. Aš nežinau iš tikrųjų, ar jis galės įgyveninti vis savo pažadus. Tačiau akivaizdu, kad vargu ar, nors, ar padėtis gali dar labiau pablogėti, nei tai įvyko per pastaruosius dešimtmečius. Uh, nes kol kas visos e, pasaulio šalis tik tais stebi, kaip yra išnaudojami Gvinėjos e, ištekliai ir žmonės. Taigi aš galiu tik tai tikėtis, kad po trumpo laiko e, ši šalis galės pagaliau pereiti prie demokratijos. Dėkuoju. Ačiū pon, pon, ponui Matsakis, pon, ponas Odė, jums skiriamos dvi minutės. Ačiū ponė, pirmininkė ponė Špidla, ponios ir ponai. Gvinėjos prezidentas e, pradingo, būdamas 7... Mirė. Mirė, būdamas 74 metų. Ir dabar šiuo metu e, tai yra ta valstybė, kurią Transparency International laiko labiausiai korumpuota pasaulyje, kur teisinės valstybės principai niekuomet neegzistavo. Ir šiuo metu taip pat mirė generolas, mirė generolas Lansana Konte, jis kūrė savo valstybę nepriklausomybę. Tai yra tas pareigūnas, e, kuriam buvo leista paimti valdžią ir tikrai sunku įsivaizduoti teisinės valstybės principus ar, ar demokratiją toje šalyje. per 60 dienų, kas yra numatyta konstitucijoje. Dabar taisyklės keičiamos kas valandą, o nežinomas kapitonas taiga pas, pasiskelbė Respublikos prezidentu. Po to jisai paskelbė ultimatumą, pažadėjo kovoti su korupcija ir surenkti rinkimus. Buvo laikomas jis rimtu pareigūnu, rimtu premjeru Taip pat jisai teigia, kad, na, apgalėstavo, kad nebuvo pasmerktas valstybės perversmas. Ar turėtumėme tą padaryti? Taip, aš manau, kad turėtumėme ir mūsų frakcija tą ir daro, smerkia šį valstybės perversmą, nors mes tikrai nesame naivuoliai, kai kalbaina apie tokius dalykus ir žinome, kad su diktatūra niekuomet nelengva kalbėtis. Mes pasisakome už rezoliuciją. Voorzitter, Ačiū, ponas Mėjer, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 2007 metais mes skubos tvarka pasmerkėme e, diktatoriaus konte valdžią. Na ir jis atėjo valdžią po pučio 1964 metais jis į šalį žiūrėjo kaip į savo asmeninę va valdą ir tarsi tvarkėsi kaip norėjo su gamtoniais ištekliais ir opozicija nedalyvavo valstybės valdyme, na ir netgi dauguma opozicijos partijų privalėjo palikti parlamentą Gvinėjoje. Na ir viso to pasakoje profsąjungos tapo svarbiausia pasipriešinimo jėga režimui. Na, konteno, po konte minties, mirties buvo nužudyta 15 žmonių o daugelis buvo įkalinti. Taigi dabar šis pasibjaurėtinas režimas baigėsi šio bjauraus diktatoriaus mirtimi. Nu, dabar kilo klausimas, kas bus po to, kai hunta pasitrauks iš valdžios. Ar tai reikš, kad Gvinėja žengs demokratijos ir žmogaus kelių, ar tai reikš, kad veikiausiai uh, tik naujas diktatorius e, ateis į valdžią ir pelnysis iš gamtinių išteklių. E, Afrikos e, ekonominė bendryje pasmerkė pučą, kurį vykdė Kamara ir dabar Kamara yra raginamas perduoti valdžią teisėtams politikams. Buvo raginamas surinkti legalius teisėtus rinkti rinkimus. Atrodo, kad opozicija dabar yra nušalinta nuo valdžios. Mes nesmerkėme pasikeitusios valdžios, mes smerkime e, naujo diktatorius perspektyvą, naują demokratijos paminimą. Na ir tikimės, kad šalis vis tiek galės žengti demokratijos keliu. Dėkoju. Dabar ponas Kasmarekas. Ne pirmininkė, atrodo vakarų e, šalyje e, vienintelė šalis, vienintelė galimybė keisti valdžią buvo pučiai. Tačiau vėlgi kaiminėse gyvinėjoje, e, vakarų Afrikoje šalis pakeitė valdžią taikiai ir žengė demokratijos keliu, o ponas Konte, e, kuris po pučio tapo prezidentu, jis buvo antrasis šalies prezidentas, o dabar tarsi matome dežavių. Afrikos šalis pasmerkė pučią, na ir dabar Gvinėjos ateitis priklausys nuo to, ar įvyks naujos prezidento rinkimas, ar bus įteisinti. Um, Teisinės valstybės principai ir rinkimus turi stebėti nepriklausomi tarptautiniai uh, stebėtojai, jeigu Kamara taps naujų Afrikos Obama, tai turėtų būti kovama ir su korupcija. Panie Przewodniczący, następnego dnia po śmierci prezydenta. Panie pirmininkė, ponios ir ponai, po to, to, kai e, mirė Junijos prezidentas, e, karinė junta sustabdė konstitucijos galiojimą. Ir e, paleido vyriausybę. Jie pareiškė, kad nauji rinkimai negalės vykti iki 2010 metų gruodžio mėnesio. Nepaisant to, kad pagal uh, galiojančių dokumentus, tai turėtų vykti per 60 dienų. Afrikos sąjunga sustabdė Gvinėjos narystę šioje organizacijoje ir pareikalavo, kad per šešis mėnesius šioje šalyje būtų atstatyta konstitucinė tvarka. Aš manau, kad mes, Europos parlamentas, privalome reikalauti, kad rinkimai šioje šalyje įvyktų kuo skubiau. Privalome taip pat padėti šiai šaliai ir humanitarinę pagalbą, nes būtent šios pagalbos reikia civiliniams gyventojams, bet to turime pradėti dialogą su valdžios atstovais. Dėkuoju, dabar periname prie pasisakymų, uh, spontaniškų pasisakymų. Keturi žmonės nori pasisakyti. Tačiau aš galėsiu sutikti žodį tik tai dviems. Arba jeigu jūs laikysitės laiko visiems keturiems. Šis prezidentas buvo korumpuotas diktatorius, kuris geležinė ranka uh, valdė Gvin, Gvinėje. Šioje šalyje niekada nebuvo demokratijos. Galiausiai tai laikas, kai uh, tunelio gale galima buvo matyti šviesą. Afrikos uh, sąjungos uh, reakcija į perversmą buvo labai šalta. Ji nieko nedarė. Kodėl mes vakaruose dabar turime kažką daryti, kai Afrikos šalių vyriausybėms visiškai nerūpia padėti šioje šalyje? Kapitonas Komara ir kariniai vadovai turi suvokti, kad jie privalo laikytis pačių pagrindinių valdysinos reikala, e, standartų tam, kad mes su jais galėtumėme plėtoti prekybinius santykius. Tai yra mažiausias e, demokratinė valstybė keliamas reikalavimas. Dėkuoju, ponas Patkanski. Your microphone, please. Prašau jungti mikrofoną. Your microphone, please. Pirmininkė komisarė, Šiandien dar vieną kartą matome, kaip e, e, yra padaromi kariniai perversmai. Kariniai režimai visą laiką elgesi vienodai. Pirmiausia, jie sulaiko pačius svarbiausius šalies vadovus, po to jie sustabdo konstitucijos galiojimą ir teigia, kad surengs demokratinius rinkimus. Na, panašu, kad taip ir gali būti tai gali būt padaryta tik po dviejų metų šio kariškiko galo suras savo vietos vyriausybėje ir tai pažeis demokratinės valstybės valdymo principus. Taigi panašu, kad šis scenarius ir toliau tęsis. Nepaisant to, kad mes tikimės, kad viskas pasikeis į gerąją pusę. Esu įsitikinęs, kad mes galime ką nors pakeisti, tik jei elgsimės lygiai taip pat kaip ir uh, Afrikos sąjunga, kuri sustabdė Gvinėjos narystę savo uh, šalyje, savo organizacijoje. Mes žinome, kad šių žmonių pajamos nuolatos mažėja, padėtis yra labai sudėtinga ir manau, kad mes privalome elgtis labai drąsiai, darydami viską, kas yra įmanoma, kad padėtis, uh, kad sugrįžtų normalumas. Pane Andrikinė. Čia pirmininkė šiandien diskutuojame apie valstybės perversmą gvinėjoje kuri priskiriama labiausiai korumpuotų afrikos šalių grupei. be to gvinėjos socialinė ir ekonominė padėtis yra nepavydėtina žmonių gyvenimo sąlygos labai sunkios trūksta pagrindinių maisto produktų žmogaus teisės grubiai pažeidžiamos ir visa tai sukuria terpę palankią valdžios perėmimui neteisėtu būdu kita vertus puikiai žinome kad valdžios perėmimas karinio perversmo būdu gvinėjoje yra tapęs tradicija. parlamento rinkimai prieš dvejus metus pasibaigus nacionalinės asamblėjos kadencijai nebuvo surengti. visa tai neabejotinai kelia tarptautinės bendruomenės susirūpinimą. tokia situacija bet kurioje šalyje anksčiau ar vėliau baigiasi riaušėmis nestabilumu o dažnai ir kraujo praliejimu todėl aš visiškai pritariu mūsų svarstomai rezoliucijai raginimams surengti parlamento ir prezidento rinkimus laikantis tarptautinių standartų ir padedant afrikos sąjungai ir vakarų afrikos valstybių ekonominei bendrijai. be to spaudos žodžio ir susirinkimų laisvė turi būti užtikrinta dar prieš rinkimus antraip rinkimai pavirs rinkimų farsu. ačiū. Merci, enfin, Ponas Rohitovič, vieną minutę. E, Pirmininkai, gerbėmėjai ponai ir ponios. Karinės perversmas e, Gvinėjoje buvo vykdytas pagal scenarijų, kuris nekarta buvo gyvenintas ir kitose Afrikos šalise. Prieš 24 metus norėčiau Jums priminti, kad ir uh, buvęs šalies prezidentas pasinaudojo lygiai tokią pat taktiką. Taigi, kariškiai perėmė valdžiai savo rankas ir pasinaudojo tuo, kad visuomenė yra labai susiskaidžius. Afrikos sąjunga, kai buvo minėta, sustabdė Gvinėjos narystės savo organizacijoje ir vargu ar galima tikėtis, kad šis žingsnis e, paskatins Gvinėje žengti demokratijos link. Aš manau, kad mums reikia tokios scenarijus, kuris ateityje užkirstų kelią panašiems perversmams. Ir aš pritariu šią rezoliuciją. Dėkoju. Dabar klausysime komisijos atstovo, prašau, ponė Špidla. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Gynėjos prezidento Lansanos Konte mirtis, apie ką sužinojome 2008 metų lapkričio mėnesio rytą. Po to sekė e, huntos karinis perversmas, kur buvo įsteigta nacionalinė demokratijos taryba, buvo suspenduota konstitucija, paleistos tam tikros institucijos, Europos komisija pritarė Europos parlamento rezoliucijai, kur yra pasmerkiamas e, karinis perversmas, kur kreipiamas į gynėjos valdžios institucijas, kad būtų iš naujo atstatyta demokratinė vyriausybė. Tai, kaip e, reaguoja visuomenė, profsąjungos, Gynėjoje rodo, kad gyvenimo sąlygos šioje valstybėje tapo, tapo tokios prastos, kad karinis perversmas netgi yra vertinamas kaip pozityvus pokytis. Tai tarsi žada geresnę ateitį žmonėms. Tai taip pat rodo, kad ankstesnis režimas šioje valstybėje prarado žmonių pasitikėjimą tokiu mastu, kad žmonėms primtiniau, kai kariuomenė perima valdžią. Tokia, toje situa tokioje situacijoje reikia veiksmingai ir greitai reaguoti ir, aišku, sveikiname e, Vakarų Afrikos ekonominės bendrijos veiksmus, taip pat Afrikos sąjungos ryštą ir veiksmus suspenduojant gynėjos dalyvavimą šioje organizacijoje. Komisija ketina prisijungti prie Afrikos Sąjungos ir ekonominės bendrijos veiksmų ir remia jų pastangas tam, kad greičiau sugrįžtų konstitucinė demokratinė vyriausybė per laisvus skaidrius rinkimus. Tarptautinės bendrijos iššūkiai teksantys ateinančiais mėnesiais būtent padėti Gvinėjai tapti demokratinę valstybę, suorganizuoti demokratinius uh, rinkimus į Nacionalinę asamblėją, taip pat prezidento rinkimus. Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, kaip žinote, 2004 m. Ko, kovo mėnesį po rinkimų, kuriuose nebuvo laikomasi demokratinių principų, kur buvo e, pažydinėjami kotinių susitarimo nuostatos. 90 konkrečiai šeštasis kotinių susitarimo straipsnis 2006 metais savivaldybių sprendimai, e, rinkimai, taip pat žiniasklaidos laisvė, taip pat rinkimų teisė, makroekonominės padėties gerinimas, visa tai yra tie dalykai, kuriuos reiks įgyvendinti. Netikimės, kad bus surenkti rinkimai. Na, o trečiadienį komisijos atstovai vyks į Gvinėją kartu, kartu su Afrikos sąjungos ir Vakarų sąjungos ekonominės bendrijos atstovais mes įvertinsime situaciją ir pažiūrėsime, kokiu, kokiomis priemonėmis būtų galima Gvinėje pasukti demokratijos keliu. Dėkoju komisarui, diskusijas baigiame, balsuosime diskusijų pabaigoje. Nu, dabar pereisime prie rezoliucijos dėl spaudos laisvės Kenijoje. Ponas Matsakis, dvi minutės. Pone pirmininkė, ponė komisarė, spaudos laisvė yra tas pats, kas demokratijos ir išaiškos laisvė. Aišku, tai nėra taikytina idealiai mūsų visuomenėje, kur žiniasklaidos baronai ir taip pat